Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Pradėsime posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra ponios Kil Nilsson pranešimas moterys ir klimato kaita. Pone pirmininkė, mėly kolegos, Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegoms, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad gavau daug įdomių minčių rengdama e, šį pranešimą ir bandžiau atsižvelgti įvairių institucijų e, nuomonę. Ir aišku, kalbant apie moterų diskriminaciją, Svarbu, kad vis, į visas temas, kurios yra svarstomos čia, būtų įtraukta ši problematika horizontaliu pagrindu. Taip pat labai svarbu ir toliau įtikinėti, kad moterų reikalų komitetas yra atsakingas už tai, kad moterys nebūtų išskiriamos formuojant politiką ES ir tai yra ypatingai aktualu, kalbant apie aplinkosaugos klausimus. Aš norėčiau pasakyti, kad savo pranešime aš bandžiau parodyti, kad moterys nėra tinkamai atspindėtos ekologijos politikoje. Kalbant apie įvairias gaivalinės nelaimės ir katastrofas, moterys keturis kartus dažniau susiduria su mirties rizika. 2004 metais Azijoje vykus katastrofai ir taip pat 2000 trečiaisiais metais Europoje įvykus gaivaliniams nelaimėms didelė dalis nukentėjusiųjų buvo moterys. Kodėl? Todėl, kad jos neturi ekonominių, socialinių, politinių reikmių prisitaikyti arba pabėgti nuo tokių gaivalinių nelaimių. Ir joms tenka iškesti visas tas katastrofas. Taigi labai svarbu, kad moterys iš pat pradžių būtų įtraukiamos į e, katastrofų sureguliavimo ir prevencijos darbus ir iš ankstinio perspėjimo darbus. Taigi e, tai yra svarbus prioritetas. Tačiau atsižvelgiant į ekonominę krizę, aišku, ekologija, aplinkosauga nėra vienintelės rytis, kuri nukenčia ir moterų teisės nėra tinkamai atspindėtos. Ir dėl to mes siūlome nuoseklę politinę viziją ir siūlome veiksmingus sprendimo būdus. Esant bet kokiai kriziai, moterų teisės visuomet yra pamirštamos Na ir kalbant apie klimato kaitą, kalbant apie teisingumą klimato srityje ir teisingumą moterų klausimų, visi tie dalykai yra tarpusavėje glaudžiai susiję ir moterys nėra vien tik tai aukos, kurias reikia apsaugoti. Moterys turi daug žinių, turi daug pasiūlymų, kuriuos gali pateikti. Ne vien dėl to, kad jos yra natūraliai kitokios, bet dėl to, kad mes gyvename visuomenėje, kur uh, vaidmenys yra skirstomos pagal lytis ir tikrai moterys turi didelę, daro didelę įtaką, kalbant apie išteklių e, tvarkymą, švietimą ir panašiai. Taigi tokie, tokie skirtingi, tokios skirtingos patirtys ir turi atsispindėti sprendimo, siūlomose sprendimo būduose. Mes siūlome keturis e, priemonės. Pirmiausia, atstovavimo priemonės. Mes reikalavome, kad bent jau 40 procentų moterų būtų dalyvautų finansinėse ekonominėse institucijose, jų vaidmo turi būti remiamas, taip pat e, apsauga ir mokymas, tai leistų užtikrinti moterų įtraukimą, nes nukentėjusios moterys irgi yra e, pokyčių sąlygotojos. Taip pat svarbu, kad moterys e, būtų raginamos siekti techninių mokslinių karjerų, taip pat, kad būtų atitinkamai koreguojamas gyvenimo e, būdas. Mokslinio tyrimų srityje mums reikalingi e, pagal lytį suskirstyti duomenys tam, kad mes galėtumėme geriau suprasti šią temą ir teikiant savo politinius pasiūlymus. Na ir e, bendrai apibendrindama šį pranešimą galiu pasakyti, kad politiko, kovojant su klimato kaita, jeigu norime įtraukti ir lyčių aspektą, jeigu norime kovoti su diskriminacija reikalingi kur kas veiksmingesni sprendimai e, aplinkosaugos srityje ir tai yra naudinga abiejoms pusėms. Aišku, sprendimo paprasto nerasime esam tokiam sudėtingam iššūkiui, tačiau mes turime išplėsti savo mąstyseną ir surasti jėgų e, žengti pirmin. Köszönöm szépen. Labai ačiū. Toliau komisijos e, nuomonę komisaras Patošnikas pristatys. Pirmininkė, gerbiami nariai, komisijos vardu, ypač kolegės Konig Hedegard vardu noriu pasisakyti. Jis šiandien negali dalyvauti posėdėje. Mes džiaugiamės e, parengtų pranešimų apie moteris ir klimato kaitą. Noriu padėkoti pranešėjai už tokį tikinamą pristatymą temos. Dabar turime galimybę aptarti, kaip ES gali padėti moteriams e, įnešti savo indėlį į e, kovos su klimato kaita politiką. Mes turime galvoti apie savo planetą, apie besivystantį pasaulį, klimato kaitą turi įtakos tiems daugiausiai, kas yra vargingiausi, kas yra labiausiai pažeidžiami. Tai yra vaikai, moteris ir vyresni žmonės. E, pranešime teisingai pastebėta, kad nors klimato kaita tarsi neutrali lyties e, požiūrių poveikis turi įtakos atskiroms lytims ir skirtingos įtakos. E, mūsų gyvenimo būdas turi E, įtakos e, klimatui. Mes turime kalbėti apie tvarų vystimas ir galvoti, kaip sušvelninti klimato kaitos e, pasiekmes, e, stimuliuoti ekonomikos augimą ir tokiu būdu pažeidžiami gyventojai, pirmiausia, moteris, vaikai turėtų uh, išlošti iš tų naujų politikos priemonių. Turime uh, dirbti per vystomą į bendarbiavimą, tematinės uh, ir kitas programas. Taip pat norėčiau paminėti tvarios energetikos visiems aukščiausio lygio sustikimą, kuris vyksta Briuselėje šią savaitę. Uh, E, dvi darbo grupės e, dirbo e, ir nagrinėjo klausimus susijusius su moterimis ir energetikos išteklių naudojimu. Buvo kalbama apie tai, kad moteris turi kol kas naudoja viryklės naudojančias e, medieną, reikia keisti jas, e, pavyzdžiui, pereiti prie biomasės naudojimo, tai turėtų teigiamą poveikio. Reikia taip pat taikyti specialiai programas moterims. ES pati ketina integruoti klimato kaitos politiką į vairias politikos sritis, kaip kad migracija, e, nelaimių prevencija, rizikos mažinimas. Mes turime siekti sumažinti neišvengiamą neigiamą poveikį, kurį turi uh, E, klimato kaita e, moterims, e, lyčių neligybei. Reikia priemonės atitinkamas įtraukti į bet kokį poveikio vertinimą. Ir komisija teikia tokį pasiūlymą šiandieną. Pranešime pabrėžiama tai, kad neutralizacija neutrali politika e, lyčių atžvilgių yra vienas iš svarbiausių dalykų. Sprendimų e, prieimėjai turi įsiklausyti į moterų e, balsą, rengdami švelninimo prisitaikymo strategijas. Reikia vis tik tai prisiminti, kad dažnai pasaulyje neįsiklausoma į moterų nuomonę, nes sprendimų prieimimo procesuose moterų nepakankamai dalyvauja, darybose dėl klimato kaitos taip pat. Dabar rengiama nauja Ramio vandenino e, ES bendradarbiavimo partnerystė. Mes siekiame kalbėti apie klimato kaitą ir tai labai aktualu Ramio vandenino regione. Moterų nepakankamai dalyvauja priimant sprendimus, taigi reikia kalbėti apie lyčių pusiausvyrą ir žinome, kad daug smurto tam tikrų lyčių atžvilgių, tam tikros lyties atžvilgių pasireiškia Reikia, kad būtų atsižvelgta daugiau į moterų prioritetus, poreikius, jeigu mes norime kovoti e, sėkmingai su klimato kaita ir užtikrinti tvarų augimą. Mes e, norime, kad moterų daugiau būtų e, valdymo organuose iki 40 procentų. Toks yra mūsų tikslas. Ir reikia pasakyti, kad jau moteris įvairiose klimato kaitos konferencijose pirmininkavo trijose konkrečiai E, ir e, taip pat e, moterų yra nuolatinio klimato kaitos finansavimo komiteto valdyboje. Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, yra nutarusi pateikti tarybai tam tikrus rodiklius apie moterų dalyvavimą venksuosmės skirtose kovoti su klimato kaita. Tai yra teigiamas ir geras žingsnis plėtojant išsame sistemą ir kuriant, užtikrinant lyčių aspektą mūsų politikos sityse. Mums reikia finansavimo pajėgumų stiprinimo, kad e, moterų informuotumas apie klimato kaitą sustiprėtų ir taip pat, kad jos galėtų prisitaikyti prie klimato kaitos savo kasdieninėme gyvenime. Mes turime atsižvelgti į moterų susirūpinimą ir į labiausiai pažeidžiamų gyventojų surūpinimą ir e, tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose e, veiksmuose į tuos dalykus atsižvelgti. Reikia užtikrinti teisingumą ir norėčiau dar kartą pasidžiaugti pranešėjos iniciatyvą, taip pat parlamento iniciatyvą ir baigsiu pozityviai. Tikrai manau, kad veiksmai skirti kovai su klimato kaita gali e, padaryti pokytį vargingiausiose pasaulio regionuose ir pagerinti gyvenimo sąlygas tiek vyrų, tiek uh, moterų uh, gyvenime. Uh, Mes ketiname integruoti e, lyties aspektą į visas savo e, priemonės skirtas kovoti su klimato kaita, kad galėtume pasiekti kaip geresnių rezultatų. Ačiū ir dabar Envi komiteto vardu pasisakys ponė Liotach. Vieną minutę. Ja, dank u wel. Eerst hele grote dank aan, uh, aan onze rapporteur. Dėkoju. Pirmiausiai, ačiū pranešėjai, nes iš tiesų reikia pasakyti, kad e, skurdžiausių pasaulio gyventojų 70 procentų būtent sudaro moteris. Ir klimato e, kaitos poveikis labai smarkiai e, juntamas moterims, jos lab, smarkiausiai nuo to nukenčia. Ironiška pastebėti, kad moteris priklauso tai gyventojų kategorijai, kurios pačios mažiausiai įtakos daro e, klimato e, neigiamai kaitai. Ir moteris, kurios sprendžia dėl klimato kaitos e, švelninimo strategijų, nepakankamai atstovaujamos įvairiose institucijose, o jos gali reikšmingai prisidėti prie klimato kaitos politikos formavimo. Per mažai dar kol kas žinome apie lyčių lygybės aspekto įtraukimą į klimato kaitos politikos formavimą, bet suprantame tai, kad įtraukus moteris į šios procesus tikrai reikšmingai prisidėsime prie padarinių švelninimo. Ir reikia pagalvoti apie situaciją tų moterų, kurios privalo pačios atsinešti geriamojo vandens iš šulinių į namus, jos vis dar e, turi naudoti deginimui um, ar šildymui medieną, e, jos neturi pakankamo išsilavinimo, visa tai turi pasikeisti. Ir tikrai protinga moteris bus tinkamai pasirengusi klimato kaitos padariniams. Ir dabar frakcijų vardu pasisakys keli kalbėtojai pirmiausia apie frakcijos vardu ponę Nedečiavą. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti uh, pranešėją ponę Kilnilsin parengus puiką, puikų pranešimą ir taip pat šešėlinius pranešėjus, kur pranešimo, kur kalbama apie tai, kad moterys gali padėti kovoti su klimato kaita ir rodomas ryšys tarp aplinkosaugos ir lyčių lygybės. Aš manau, kad mes turėtumėme pirmiausia parodyti, kad nieko nepasieksime, jeigu išskirsime moteris. Tai yra 50 procentų pasaulio gyventojų. Primant politinius, ekonominius, priekybinius sprendimus, aplinkosaugos sprendimus, turime įtraukti moteris. Moterys turi dalyvauti klimato kaitos politikoje. Nes dažniausiai moterys ir yra tos, kurios jaučia tokios aplinkosaugos politikos padarinius. Taigi svarbu pripažinti, kad moterys gali veiksmingai prisidėti kovojant su klimato kaita aplinko, ir užtikrinant tinkamą aplinkos apsaugą. Taip pat moterys turėtų būti įtraukiamos į atitinkamas studijas ir mokslinius tyrimus šioje srityje, tam, kad būtų galima pradėti mokslinius tyrimus ir pasitelkti moterų intelektinę galę primant sprendimus, moterys turi suvaidinti svarbų vaidmenį tam, kad būtų surandami žali problemų sprendimai, sprendžiant aplinkosaugos problemas, atsižvelgiant ir į lyčių lygybės aspektą. Taip pat labai svarbus yra lyčių lygybės aspektas, kalbant apie tvarų vystimasi. Moterys turi būti įtraukiamos į aplinkosaugą, saugą aplinkos valdymą, tokiu būdu būtų galima geriau sureaguoti į klimato kaitos iššūkius. Tai yra užburtas ratas, kai moterys nėra įtraukiamos į aplinkosaugos politiką. Įtraukus moteris į šią politiką būtų naudinga visiems. Reikalingi atitinkami veiksmai išorės ir vidaus politikoje, jeigu mes norime užtikrinti moterų e, teisės, jeigu norime siekti ekonominio augimo, tvaraus vystimosi ir aplinkosaugos užtikrinimo. Dėkoju. Dėkoju. Dabar socialistų vardu ponė Estrela. Dviems minutėms. Dėkui pirmininkė, pirmiausiai norėčiau padėkoti e, pranešėjai, ponė Kil Nilsen, jinai parengė įdomų, gerai struktūrizuotą pranešimą, e, buvo dirbama gerai su kolegomis, šešėlinės pranešėjais, mes pasiekėme konsensusą. Klimato kaitos poveikis nėra neutralus e, lyties požiūrių. Klimato kaita nevienodai įtakoja moterų ir vyrų gyvenimą taip pat nevienodai e, veikia e, turtingus, vargingai gyvenančius žmonės, išsivyščiusias, besivystančias šalis. E, Vargingose regionuose gali dar labiau padidėti egzistuojanti neligybė. Moteris kenčia nuo įvairios diskriminacijos, pirmiausia susijusios su skurdu. 70 procentų skurdžių yra moteris. Moteris yra labiau pažeidžiamos ir klimato kaitos rezultatų poveikio požiūrių. E, nuo gaivalinių nelaimių jos labiau nukenčia. E, taigi reikia sėti lyčių politiką su klimato kaitos priemonėmis. Reikia užtikrinti siekti ištikrinti lyčių lygybę. Gaivalinės nelaimės turi poveikio e, švietimo, struktūrinės politikos požiūrių, taip pat žinome, kad daug gyventojų po tų nelaimių yra perkeliama į kitas vietovės gyventi, vaikai taip pat labai nukenčia nuo tokių E, nelaimių. Pavyzdžiui, pradeda mažiau vaikų lankyti mokyklą po e, nelaimių moterys turi dirbti daugiau tam, kad užtikrintų, pavyzdžiui, vandens e, išteklius, kad užsitikrintų pakankamai maisto ir labai dažnai vaikai nebegali įti mokyklo, turi padėti motinoms. Uh, Dėl to reikia gyventinti priemonės, e, kurios užtikrintų daugiau lyčių lygybės, net ir gaivalinių nelaimių kontekste. E, Moteris yra įpratę tvarkyti su gamtiniais ištekliais, taigi jos turi potencialą, kurio negalime išvaistyti. Reikia pasinaudoti jų patirtimi, kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis. Dėkuoju. Dabar E, Alde vardu Johansson. Pirmininkė, kolegos, komisarė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, parengusią šį pranešimą. Darbas jos labai svarbus. E, kalbame apie sąsają tarp e, skirtingų dalykų ir reikia e, tiek parlamente, tiek kitose institucijose apie tai kalbėti. Moteris e, turi turėti galimybę naudotis politinę valdžią, ištekliais, švietimu. Moteris ir vaikai labiau nukenčia nuo klimato kaitos pasiekmių trys ketvirčiai pabėgėlių klimato yra moteris ir vaikai. Taigi mums reikia tiek smulkių, tiek platesnių priemonių reikėtų holistinio požiūrio, ne, e, reikia nepražiūrėti nieko. Moteris, pavyzdžiui, vartoja tvariau, jos labiau galvoja apie aplinką negu vyrai ir gali tapti varomąją jėgą, plėtojant e, naujus būdus, kaip, naudo, kaip naudoti tvaupiau vandenį e, namūkiuose ir kitur. Mes turime galvoti apie veiksmingą išteklių naudojimą darbo vietoje. Ir visa Europa turėtų būti ta vieta, kur pasinaudojama pirmiausia tiek moterų, tiek vyrų mintimis, kūrybiškumu, ištekliais, kad mes visi galėtume kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Tiek vyrai, tiek moteris turėtų dirbti kartu ir tokiu būdu bus galima užtikrinti E, kur kas nuoseklesnė strategija šioje srityje. Mums reikia gausesnio moterų atstovavimo politikos sprendimų prieimimo struktūrose, kad būtų galima spręsti šios klausimus, pavyzdžiui, klimato kaitos darybose. Ačiū. Dėkoju. ECR frakcijos vardu dabar pasisakys ponia Jena Kudakis. Pone pirmininkė, klimato kaitos konferencijoje dėl dviejų moterų buvo pasiekta tam tikrų rezultatų. Tarp ES klimato kaitos komisarės ir Indijos užsien... aplinkosaugos ministro įvykusios diskusijos leido pasiekti tinkamų sprendimų. Taip pat Pietų Afrikos ministrė atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą irgi prie to labai prisidėjo. Šiame pranešime dėja nėra pripažįstamas tų moterų vaidmuo ir jų pasiekimai šis pranešimas sumenkins tą sėkmę, jeigu bus nustatyta tik 40 procentų kvota įtraukiant moteris į klimato kaitos dėrybų komandas. Aš parlamentui nekartą aiškinau, kad kvotos yra patronizuojanti priemonė. Tačiau vis tiek siekiama numatyti kvotas ir versle, ir politikoje. Klimato diplomatija yra tikslas kvotų entuziastams. Kvotos iškraipo lygybę, taip pat žemina moteris, kurios pasiekia aukštų pareigų dėl to, kad geriausiai tinka eiti tas pareigas. Klimato kaita yra pasaulinis iššūkis ir mums reikia pasaulinių susitarimų sprendžiant šią problemą. Dėkoju. Dabar FD frakcijos vardu ponas Helmeris. Pone pirmininkė. Šis pranešimas yra herojiška pastanga šio parlamento klausimus moterų teisės ir aplinkosaugos susijęti. Tačiau dėja, e, tas tikslas nėra pasiektas. Klimato, dėl klimato kaitos dažniausiai klimato kaita kaltinama dėl įvairių dalykų be jokių pagrindimų ir pateisinimų. Kalbama, kad moterys mušamos namuose dėl klimato kaitos. Taip pat kalbama apie tai, kad moterys nėra tinkamai atstovaujamos klimato kaitos diskusijose. Tačiau kažkodėl nėra tokių pranešimų apie vyrus ir klimato kaitą, nors ir vyrai ir moterys gyvena tame pačiame klimate. Vyrai ir moterys taip pat jungia ir kompiuterius, ir šviesą įjungia. Taip pat moterys ir kaip ir vyrai įkvepia deguonį, o iškvepia CO2 Tačiau pranešime teisingai pasakyta, kad moterys mažiau gali prisitaikyti prie pokyčių klimato atšilimo ir neigiamų padarinių. Pone pirmininkė, didžiausias klimato atšilimo padarinys yra didžiulė ekonominė žala, kurią daro mūsų klimato prisitaikymo ir švelninimo politika. Tokie e, detalūs reglamentavimai išvaro verslo įmonės iš ES, jie persikelia į kitas jurisdikcijas, kur yra kur kas žemesnė aplinkosaugos standartai. Deja, tiesa matyt, kad tai kur kas labiau paveiks moteris ir neturtingus visuomenės sluoksnius. Geriausia, ką galėtumėme padaryti moteriams ir, ir neturtingiesiems ir visai žmonijai tiesiog atsisakyti tos absurdiškos ir žalą darančios klimato politikos. Köszönöm szépen a következő felszóra. Ačiū. Kitas kalbėtojas. Vieningųjų kairiųjų frakcijos vardu ponas Gustavsonas, dvi minutės. Herr talman, eh, jag vill först börja med att varmt tacka fru. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Kil Nielsen už puikų darbą ir už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Tai yra istorinis reikšmės pranešimas, nes pirmą kartą Europos parlamentas apskritai žvelgia į klimato kaitos klausimus per moterų požiūrio perspektyvą. Iš tiesų, klimato kaitos padariniai nėra neutralūs lyčių požiūrių, e, nes būtent moteris yra smarkiausiai paveikiamos ar smarkiau negu vyrai paveikiamos klimato e, kaitos padarinių. Moterys e, tikrai vartoja tvariau ir dažniausiai yra ryštingiau nusiteikusios dėl klimato kaitos švelninimo e, veiksmų. Taigi reikia akcentuoti tą e, klimato e, kaitos klausimų teisingumo aspektą, nes kol kas labai daug neteisybės čia. Ir dabartinė mūsų politika yra tokia, kad tikrai vis dar nėra padedama moteriams ir skurdžiausiams regionams taip, kaip reikėtų diskriminacija vis dar vyksta ir ji vyksta vyrų e, naudai. Lygiai tas pats pasakytina ir apie klimato kaitos politiką. Tad reikėtų iš tiesų e, numatyti kvotas e, tam, kad visose sprendimų prieimimo lygmenyse dalyvautų daugiau moterų. Ir ES valstybės narės privalo duoti pavyzdį, iš kurio mokytųsi kiti regionai. Moterys yra moteris vadina tikrai labai svarbu vaidmenį šioje srityje ir daugelis teigiamų pavyzdžių parodo, kad um, švietimas um, moterų gali smarkiai pasitarnauti, bandant išgelbėti jų kiek įmanoma dar daugiau per, pavyzdžiui, gaivilinės nelaimės. Kai moterys dalyvauja klimato kaitos padarinių švelninimo procesuose, taip pat ir visuomenės pačios stiprėja ir tai leidžia padidinti demokratiją ir žmogaus e, teisų bei kitų vertybių platimą. Dėkoju, pana Dick Griffino salėje, Nick Griffin salėje nematau, taigi dabar žodį suteiksiu. Kągi, matau, kad e, Nikas Griffinas ateina. Tai Sukeisime dabar e, kalbėtojus vietomis. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui, poniai Kšlidlevskai. Pone pirmininkė, kai kalbame apie moteris ir klimato kaitą, tai tam tikra prasme yra naujovė, tačiau atsižvelgiant į tai, kad moterys yra labai svarbios priimant sprendimus susijusius su namų ūkiais, Taip pat jos yra kur kas aktyvesnės pilietinės visuomenės veikėjos. Dėl to manau, kad daugiau dėmesio turėtų būti skiriama šiam reiškiniui. Jeigu pamastytumėme apie tai, kaip moteris būtų galima labiau įtraukti į kovą su klimato kaita, aš manau, galėtumėme štai ką nuveikti. Pirmiausia, turėtumėme padidinti išsilavinimusių moterų skaičių, ypatingai kalbant apie techninius mokslus. Tokiu būdu e, moteris galėtų tapti ekspertėmis, jos taip pat galėtų įsidarbinti tuose sektoriuose, kurie yra tiesiogiai susiję su kova su klimato kaita. Taip pat e, priimant sprendimus irgi moterų daugiau turėtų būti. Taip pat ir politinėse strategijose reiktų atsižvelgti į moterų padėtį ypatingai kalbant apie vienodą prieigą prie taip vadinamosios žaliosios ekonomikos. Ji turėtų būti vienoda ir vyrams, ir moteriams. Na ir šalia ilgalaikių strategijų manau, kad reikia daug ką keisti greitai. Tokiu būdu moteris įgautų daugiau galimybių priima, gaunant kreditus, mikrokreditus. Ir aš manau, kad inovacijų pagalba, jeigu moteris gautų prieigą prie mikrokreditų, ir kitų paslaugų, tuomet jos taptų labai svarbiomis veikėjomis, kuriant žalėją ekonomiką ir kovojant su neigiamais e, klimato kaitos padariniais. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas, e, ponė Dankila, pusantros minutės. Mike, Mike, please. Mulțumesc, domnule președinte marea provocare cu care se confruntă omenirea. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų didžiausias žmonijos iššūkis šiandieną yra klimato kaita. Ir tai taip pat um, sėtina ir su um, moterų ir vyrų neligybė. 15 kartų um, moteriams didesnė grėsmė e, žūti per gaivalinės nelaimės ir katastrofas. Ir 70 procentų asmenų, kurie gyvena skurde pasaulyje, yra būtent moteris. 85 procentai asmenų žūnančių per įvairias katastrofas susijusias su klimato kaita yra moterys. Labai daug pabėgėlių sudaro būtent moterys ir daugelio skaičių net neužfiksuojama dėl to, e, kad tai yra tam tikros e, neigiamos e, nepalankios moteriams sąlygos. Moteris pirmiausia patiria smurtą, neturi taip pat tinkamos prieigos prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų, jomis nepakankamai pasirūpinama, e, jos taip pat negali priimti atitinkamų e, sprendimų įvairiose likmenyse. Ir dėl to moteriams yra sunkiau pristaikyti prie klimato kaitos. E, ir manyčiau, kad Šią temą reikia sieti ne vien tik tai su moterų teisų užtikrinimu, bet ieškoti ir taip pat globalaus visapimančio sprendimo, kad apskritai būtų žengiamas žingsnis pirmin. Sveikinu pranešėjai ir sveikinu taip pat pasiūlymą e, numatyti duomenys suskirstytus pagal lytis. Nes labai svarbu yra aiškiai suprasti, kokio masto yra šios problemos nes tik tai tuos duomenis turėdami galėsime tas problemas spręsti. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Parvanova. Pusantros minutės. Pane komisarė, mėly kolegos, aš norėčiau pasveikinti ponę Kil Nilsen parengus puikų pranešimą. Aš sveikinu šį pranešimą, kur kalbam apie tai, kad moterys turėtų suvaidinti didesnį vaidmenį kovant su klimato kaita. Aš manau, kad e, lyčių lygybės ir klimato kaitos politikos integravimas e, leistų užtikrinti geresnį vaidmenį moterims moterys neproporcingai yra veikiamos klimato kaitos, dažniausiai dėl to, kad nukenčia nuo gaivalinių nelaimių labai, taip pat yra e, klimato karų ir konfliktų aukos. Taigi turime atsižvelgti į tuos klausimus e, ES klimato diplomatijoje, siekiant pasirūpinti, kad e, klimato kovos priemonės ir lyčių lygybės priemonės būtų suderintos su lyčių lygybės aspektais. Turime pasitelkti moterų potencialą, kad geriau suprastumėme klimato kaitos lyčių lygybės aspektą. Taip pat reikia veiksmingų prisitaikymo priemonių ir tam reikalingi pagal lytis suskirstyti duomenys. Pripažįstame, kad lyčių aspektas yra labai svarbus dalykas kovojant su klimato kaita, tačiau ES pagrindinis prioritetas turėtų būti siekti teisiškai saistančių klimato kaitos įsipareigojimų. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad ES pirmiausia išspręstų klimato kaitos problemas pasauliniu mastu ir įtikintų tarptautinius partnerius atsisakyti skirtumų tam, kad būtų pasiektas tvarus, patikimas ir ilgalaikis susitarimas. Tai skubiai politikos formuotojai turi siekti tokio susitarimo, kuris būtų jautrus lyčių lygybės aspektu ir taip būtų pakoreguotos prisitaikymo ir švelninimo strategijos. Ačiū. Išmuš. Dėkuoju. Dabar ponas Grifinas, pusantros minutės. Pirmininkė, būtų visai nesunku pasišaipyti iš šio pranešimo. Milijonai britų rinkėjų šiandien rytas skaitami laikraščius tą ir daro. Žinome, kaip e, baisu dabar daugelį šalių dėl euro situacijos, o mes dabar bandome kažkokius šūkius politiškai teisingus e, vartoti. E, gal jeigu būtume apie tai kalbėję balandžio pradžioje, tai būtų galima palaikyti tai kaip juokus e, balandžio pirmosios. Iš tikrųjų, e, pasiūlymas E, bando tarsi supriešinti lytis, e, sužlugdyti šeimos e, vertybės ir pasėti nuodus visame pasaulyje prisidengiant klimato kaita. Tai yra neapykanta pagrįsta lytimi ir tai yra labai neigiamas dalykas. Tūkstančiai vaikų yra E, paėmėme valstybės dėl to, kad dažnai vyrai netenka darbo galimybės imti savo pareigų dėl to, kad kažkas, kažkokios feministės reikalauja savo teisių. Mes turėtume bandyti spręsti problemas, o ne eikvoti, nešvaistyti laiko, kalbėdami apie dalykus, kurie yra nukreipti tarsi prieš vyrus. Atėjo laikas dabar imtis realių problemų sprendimo. Ačiū. A következő felszólaló Strifler asszony. Toliau kalbės Strifler. Ponas pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos, klimato kaita iš tikrųjų turi būti vertinama globalių mastų. Ne tik ES turi apie taip kalbėti, bet ir visas pasaulis. Uh, E, moteris, e, kurios gyvena besivystančiame pasaulyje, tampa tikrai pirmosiomis saukomis klimato kaitos. Jų e, pajamos mažėja, jos turi mažiau galimybių naudotis ištekliais. Ir yra daugybė veiksnių, kurie iliustruoja tai, kokios pažeidžiamos moteris yra per, po gaivalinių nelaimių, ypač besivystančiose šalise. Mes kovojame e, su klimato kaitos pasiekmėmis, bet neturėtume uh, pamiršti e, moterų vaidmens šioje srityje, ypač besivystančiose šalyse. ES turėtų daryti viską, kad stiprintų moterų vaidmenį besivystančiose šalyse, e, tarptautinėse institucijose, taip pat e, Junktinių tautų klimato kaitos konferencijoje. Aš norėčiau dar pasakyti, kad ką, ką tik išgirdau E, daug dalykų ir noriu pasakyti, kad lyčių lygybė turėtų tikrai tapti neatskiriama dalis mūsų vystimoje politikoje, taip pat kaip žmogaus teisės ir kova su klimato kaita. Dėkoju. Dėkoju. Toliau pasakys ponia Ulskov. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pranešimas rodo, kaip vyrai ir moterys prisideda prie klimato kaitos skirtingų lygmenių. Jie taip pat gali naudotis ištekliais skirtingai ir klimato kaita skirtingai juos veikia. Mums reikia daugiau žinių, e, kad galėtume keisti požiūrį ir bandyti keisti pasaulį. Mes norime pokyčių Europos parlamente, nors ne visi gal vienodai į juos žiūrime tiek ES, tiek kitur pasaulyje. Reikia daugiau žinių sukaupti. Mes sudarome e, aplinkosaugos prekybos sutartis su kitomis šalimis ir reikia, kad lyčių lygybės aspektai būtų integruoti į tuos sustarimus. Norėčiau padėkoti pranešėjai E, už pranešimą, kuris galbūt pristato skirtingą požiūrį, negu kad esame įpratę. Politiniai sprendimai tampa veiksmingesni, jeigu mes atsižvelgiame į e, klasės ir lyties aspektus. Tai galime pasakyti ir apie klimato kaitos politiką. E, mes e, turime daugumą e, didelę pritarti veiksmams ir turime siekti, kad tie, e, tos išdėstos mintys neturėtų likti, neliktų tik tai popieriuje. Dėkuoju. Toliau pasisakys mane Cenonė. Ponas Senonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova su klimato e, kaita yra būtina tam, kad žmogus apskritai išgyventų. Ir čia svarbu, kad Europa ir taip pat kitos suinteresuotosios šalys ryštingai veiktų, kad klimato kaitos padariniai būtų švelninami. Nes tai yra vienintelis būdas užkirsti kelią busimoms e, gaivalinėms katastrofoms. Ir tarptautiniu mastu taip pat pripažįstama, kad tie, kas smarkiausiai nukenčia nuo klimato kaitos, yra skurde gyvenantys žmonės. Ir 60 procentų skurdžiausiai gyvenančių žmonių sudaro būtent moteris. Ir jos susiduria su įvairiomis problemomis apsirūpinant įvairiais e, dalykais, pavyzdžiui, ir geriamojo vandeniu. Ir geriamo vandens net ir trūksta daugelį vietų dėl klimato kaitos padarinių būtent. Taigi reikia visą tai atsižvelgti ir visais darybų etapais, galvojant apie konvencijų pasirašymą, būtent e, kalbėti apie šios dalykus, kad būtų užtikrinama moterų gerovė. Dėkoju. Toliau kalbės Krista Klas. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Klimatas keičiasi ir moterys dėl to nukenčia, nors gali šitą dėl to e, padaryti, kad klimato kaitas, kaitas užvelnėtų. Visiškai nesutinku su tuo, e, ką sakė ką tik kolega Griffinas. Pranešimas yra labai svarbus ir aktualus ir žinome, kad ekspertai šiuo metu ieško e, klimato kaitos poveikio priežasčių ir sprendimų įvairių, įvairių, bet atsakymų dar į daugelį klausimų neturime. Nors žinome, kad jeigu išteklius e, ir žaliavas naudosime taip kaip šiandien, greitai jų nebeliks. Taigi energiją taupyti būtinai reikia. Klimato kaita daro poveikį ne tik mūsų aplinkai, trūksta geriamo vandens ir maisto produktų ir tai tik dar labiau e, pagilina įvairias socialinės problemas. Moterų reikalų komitetas, teikdamas pranešimą savo, į, į, savo nagrinėjimais klausimais būtent atkreipė dėmesį į tuos dalykus. 70 procentų skurdžiausiai gyvenančių asmenų pasaulyje ir 80 procentų pabėgėlių ir perkeltų asmenų yra moteris. Labai svarbu moteriams sutikti galimybę im, kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiose švietimo priemonėse. Moteris im, privačių lygmenių labai. Im, smarkiai e, dalyvauja įvairių e, išteklių e, valdymų. Jos būtent sprendžia, kaip e, šildyti namus, E, kaip panaudoti e, įvairias žaliavas. Ir jeigu yra e, tai daroma taupiai, tuomet taip pat mažiau ir CO2 išlakų yra fiksuojama. Būtent moterys yra ta lytis, kuri labai samoningai planuoja išteklių panaudojimą. Ir jeigu norime pagerinti, pataisyti tai, kas vyksta pasaulyje, tai būtent turime kreipti dėmesį į moteris. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį klimato kaitos padarinius sprendžiant ir ne vien tik tai diskutuoti apie e, kvotas, reprodukcinę sveikatą ir kitus aspektus. Dėkuoju. Köszönöm szépen. Ačiū. Toliau kalbės ponė Blinkevičiūtė pranešėjai už atliktą darbą. kol kas tikrai nepakankamai suvokiamos lyčių aspekto ir klimato kaitos sąsajos ko gero dėl to ir ponas griffinas nesuvokė pakankamai gerai šios problemos ir taip pasisakė šiandien. todėl šioje srityje dar reikia nemažai padirbėti nes lyčių aspektas į klimato politiką vis dar nėra įtrauktas. ir nuo klimato kaitos kenčia visa žmonija tačiau pasikartojančios stichinės nelaimės parodė tai jog nuo gamtos katastrofų vis tik tai labiausiai nukenčia daugiausiai moterys daugiausiai žūsta moterys ir vaikai klimato kaita labiausiai pažeidžia besivystančių šalių skurstančias moteris jos dirba sunkų fizinį darbą tvarkant namų ūkius dirbant žemės ūkyje kuris tikrai alina jų sveikatą. deja bet neretai moterims nėra užtikrinamas priėjimas prie sveikatos paslaugų taigi klimato kaita dabar ir ateityje iš moterų pareikalaus dar daugiau fizinių ir dvasinių jėgų. šiuo metu vis dar trūksta duomenų ir pagal lytis parengtos statistikos tai deja taip pat trukdo geriau suprasti ir įvertinti lyčių aspektą klimato kaitos klimato kaitos srityje. ateityje bus patiriamas vis didesnis klimato kaitos poveikis todėl kova su klimato kaita turi būti europos sąjungos prioritetas. Grazie, la consapevolezza. ryšiai tarp klimato kaitos ir lyčių politikos e, yra plėtojami pastaruoju metu. Ir e, e, lyties aspektą bandoma integruoti į klimato kaitos politiką. Bet jeigu daugiau nedirbsime, gali būti, kad nebus pasirašytas tarptautinis susitarimas dėl klimato kaitos. Tikrai egzistuoja toks pavojus. Ir E, labai daugas priklauso nuo e, Rio e, susitikimo, kuris vyks vėliau šiais metais. Moteris gali kur kas veiksmingiau prisidėti prie kovos su klimato kaita. Reikia galvoti apie du principus. Pirmiausiai, reikia pabandyti apibriežti neligybės poveikį ir kovoti su priežastimis. Ryšys tarp moterų ir klimato kaitos E, e, būtų veiksmingesnis, jeigu mes turėtume duomenis, daugiau duomenų pagristų lytimis. E, taip pat reikia atsižvelgti tai, kad moteris naudojasi ištikliai skirtingai negu vyrai. Dabar jau yra daug neligybės tarp vyrų ir moterų ir tai susijęs su dviem dalykais - parama ir atsakomybės prisėmimu. E, bendrijos politikoje turėtų būti šie dalykai visiškai integruoti. Lyties ir klimato politikos susijimas gali tapti Europos programos dalimi, ne tik atskirų politikos priemonių dalimi. Klimato kaita turi poveikio visoms žmogaus veiklos rytims. Taigi reikėtų ją įtraukti į visus projektus ir finansavimo iniciatyvas, kurių įmasi ES. Dėkoju. Pone Papadopolų. Ačiū, ponė pirmininkė. Klimato kaita lemia įvairias žmonijos e, katastrofas, gyvalinės katastrofas ir tai taip pat turi poveikio skurdžiausiams gyventojams ypatingai ir tarp jų būtent moteriams, nes jos um, sudaro 80 procentų gyvalinių nelaimių aukų. Ir tos gyvalinės nelaimės susijusios būtent su klimato kaitos padariniais. Um, moteris taip pat sudaro didžiąją dalį pro, um, klimato kaitos pabėgėlių. Reikia atsižvelgti į tą faktą, jog pagaliau turime užtikrinti teisingumą e, klimato kaitos politikoje. Ir taip pat reikia pabrėžti dar ir kitą faktą, kad e, moterų ar lyčių lygybės aspektas turėtų būti įtraukiamas į visas ES politikos e, kryptis. Dėl to reikia rinkti įvairius duomenis pagal lytį suskirstytus, nes tik taip galėsime um, formuoti prevencinės strategijas turėdami duomenis, taip pat galėsime geriau planuoti imigraciją vykstančią dėl klimato kaitos e, ar dėl aplinkosauginių veiksnių. Dėl to reikia būtinai lyčių lygybės aspektą įtraukti, galvojant apie bet kokius klimato kaitos e, švelninimo veiksmus. Ačiū ir toliau kalbės pana Zaborska dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, noriu padėkoti pranešėjai už um, šį pranešimą, tačiau man kelia nuostaba 30 punktas, kur pasakyta, jog Europos parlamentas pripažįsta, kad gyventojų skaičiaus didėjimas daro įtaką klimato kaitai ir pabrėžia poreikį tinkamai reaguoti į bet kokius nepatenkintus visų visuomenių moterų ir vyrų kontracepcijos poreikius. E, tokia buvo citata. Porą klausimų turiu. Ar e, pranešėja nori pasakyti, kad reikėtų nebegimdyti vaikų, kad e, sustabdytumėm klimato kaitos padarinius ar turėtumėm dėl e, to, kad sumažėtų e, CO2 išlakų, dalinti nemokamai prezervatyvus, ar ką čia turėtumėm daryti? Mm. Reikia racionaliai diskutuoti šiais klausimais, o ne taip. O šiame pranešime yra siūloma moteriams atsisakyti savo moteriškumo. Argi jos nebeturėtų būti motinam, motinomis, toks neturėtų būti mūsų tikslas, turėti mažiau vaikų. Tai būtų visiškas prieštaravimas mūsų tikslams, nes gyvybė vis dėlto yra um, tos pačios vertės, um, bet kuriame pasaulio regione nesvarbu, ar ten uh, trūksta vandens ar ne. Ir um, jungtinės tautos organizuoja vairias um, konferencijas, um, šauk pasirašo konvencijas, ekspertų sustikimus organizuoja tais klausimais. Ir reikia pasakyti, kad anočio pranešimo e, viena iš priežasčių skurdo ir klimato kaitos yra būtent gyventojų augimas. E, bet toks teiginys yra visiškai e, neteisingas, nes TVF 2011 m. sausio mėnesį pateikė ataskaitą, kurioje pasakyta, kad geriausiai, kad didžiausia pažanga rodo septynios Afrikos valstybės, kuriuose būtent gimstamumo rodikliai yra kaip tik didžiausi. Ačiū, ponia Mazonė. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad e, parengus e, ponė Kilnilsen pranešimą, Europos parlamentas dar kartą parodė, ryšting, kaip ryštingai mes esame uh, pasiruošę užtikrinti, kad sažiningesnė, sažiningesnė ir demokratiškesnė visuomenė turėtų būti sukūriama. Ponas Helmeris kalbėjo apie apsėdimą, bet jis visiškai nebuvo teisus. Turime sukurti tokią ES, kuri galėtų realiai kovoti su šio tūkstantmečio iššūkiais. Ponios Kilnilsen pranešime kalbama apie tai, kad lyčių politika turi būti integruojama į klimato kaitos politiką. Turėčiau pasakyti, kad nepaisant pranešėjos pastangų, aš vis tiek ne visiškai supratau tą tiesioginį ryšį tarp šių politikos ryčių. Tačiau aš mielai pritar, pritarčiau tiems platiems tikslams, kurie yra numatomi pranešime. Pagrindiniai tikslai yra siekti tokios visuomenės, kur neegzistuotų jokių skirtumų. Tokia visuomenė, kur moterys turi tik vien, mažiau nei vieną procentą pasaulinio turto, mums neprimtina ir kur 70 procentų moterų gyvena mažiau nei už vieną dolerį per dieną. Tik 17 procentų parlamentarių yra moterys pasaulyje. Moterys yra, gauna labai nedaug um, atlygio ir atlieka du trešdalis visų pasaulio darbų. Aš manau, kad ponios Kil Nilsen pranešimas aiškiai smerkia dabartinę situaciją. Ir tai yra labai svarbi priemonė, nes yra bandoma pasitelkti visų priemonių arsenalu, apie kurį kalbėjo komisaras Potočnikas, tam, kad lyčių lygybės aspektas būtų integruojamas į visas politikos sritis, kadangi tiesa, kad klimato kaita veikia labiausiai pažeidžiamiausius visuomenės sluoksnius ir dažniausiai moterys yra to sluoksnio didžioji dalis. Tiesa, kad reikia lyčių lygybės aspektus svarstyti visose politikos rytise ir ES lygmenių ir tarptautinėje arenoje. Ačiū. Dėkoju. Pone Pietikainen, e, jis nėra jo salėje. Taigi dabar spontaniški pasisakymai ir pirmiausia Romana Jordan. Ačiū. Paprašiau žodžio dėl to, kad norėčiau pati pasakyti, jog pritariu tam, kad e, kalbant apie santykius e, tarp moterų ir klimato kaitos, yra tam tikrų aspektų. Tačiau sutinku su ponia Klas, kad nereikia kalbėti apie detalės, reikia suvokti pačius svarbiausius klausimus. Aš manau, kad čia švietimas yra labai svarbu. Yra sakoma, kad reikia mokyti vyrą ir gausi vieną mokytą e, žmogų. Jeigu mokysi moterį, gausi visą išsilavinusią šeimą. Taigi švietimas yra labai svarbus, taip pat svarbus ir suvokimas, kadangi moterys turi įtakos e, šeimos gyvenimui. Ir taip pat moterys dažnai, kur kas dažniau nukenčia nuo klimato kaitos nei vyrai ir tam reikia skirti daugiau dėmesio, ypatingai kai kalbame apie vystomo bedarbiavimo pagalbą, kurią teikia ES. Na ir galiausiai norėčiau paminėti moterų atstovavimą priimant sprendimus. Aš pritariu visiems veiksmams, kuriais siekiama labiau įtraukti moteris apskritai į sprendimų prieimimo procesą. Ačiū. Dėkuoju. Pane uh, Jenemaki, toliau. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą, bet norėčiau ir pakritikuoti e, požiūrį tokį į klimato kaitą. Kai kalbame apie klimato pokyčius, kalbame apie skaičius, rinkas, mano nuomonė, reikėtų daugiau galvoti apie žmonės, tuos, kurie susiduria su klimato kaita kasdien. Tai yra moteris besivystančiame pasaulyje, kurių padėtis ypač e, prasta šiame kontekste. Ir tai nėra susiję su rinkų padėtimi, bet su jų kasdieniu, kasdieniniu gyvenimu. Dažnai apie tai pamirštame. Kai kalbame apie klimato kaitą, e, reikia kalbėti apie žmonės ir tik paskui apie skaičius ir rinkas. Dėkoju. Dabar ponas e, Romeva. Aiškiai turime pasakyti, kad tikrai neatsitiktinis dalykas tas, kad nuo klimato kaitos ir gaivelinių nelaimių labiausiai nukenčia moteris. Jos yra labiau pažeidžiamos, e, pirmiausia, dėl struktūrinių problemų. Parlamentas išgirdo labai aiškių pareiškimų. E, ir paminėti faktai turi versti mus susirūpinti. E, pranešime kalbame apie tam tikrus poreikius šiandien egzistuojančius iššūkius, e, kalbam apie tai, ką reikia daryti, kaip įtraukti daugiau moterų į sprendimų prieimimų procesą. Tai yra pirmas dalykas. Taip pat reikia užkirsti kelią moterų E, tapimų aukomis e, šių visų procesų, reikia e, užtikrinti geresnės švietimo mokymo sąlygas, reikia įties aspektą integruoti į visas klimato kaitos politikos priemonės. Būtent tą turime daryti. Ir uh, tikimės, kad bent uh, smulki, smulkų žingsneliai mums padės. Dabar ponia Miranda. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti poną Nilsen parengusią tokį puikų pranešimą. Pranešė sako, kad moteris daugiausiai kenčia nuo klimato kaitos. Mes taip pat darome klaidą nenaudodami deramai tam tikrų politikos priemonių, kurios egzistuoja tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Paminėsiu vieną pavyzdį iš savo šalies. E, moteris e, žvejybos pramonėje. E, moteris, kurios užsijima vėžiagyvių žvejybą. jų e, tokių moterų pajamos yra sumažėjusios dėl, dėl to, kad išteklių, vežagyvų išteklių yra mažiau. Taigi tokiu būdu ir e, nukenčia moteris labiausia nuo klimato kaitos. A vitának a végére értünk most. Ačiū, e, baigėme diskusijas. Na, ir dabar norėčiau pakviesti komisarą, pana Patočniką, pasisakyti. Prašau. Thank you, President, honorable members. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami nariai. Noriu pasakyti pirmiausia, kad kai kalbam apie moteris ir klimatą, kalbam apie realią ir rimtą problemą. Dėl to labai vertinu pranešėjos dėmesį šiuo požiūriu ir visų pasisakiusių mintims. Kolegė Jugegar taip pat vertina tokį požiūrį. E, daug įtikinamų e, faktų buvo paminėta per diskusijas Ir po diskusijų prisiminsiu keletą tokių asmenių žodžių - informuotumas, duomenys, žinios, švietimas, e, lyties aspekto integravimas, mokslas. E, dėl bendrijos paramos moteriams, moterų švietimui galiu pasakyti, kad 15 metais e, visi vystamojo finansavimo pasiūlymai atsižvelgs į lyties rodiklius. Horizontas 2020 tai yra mūsų nauja programa E, pagal ją gyvendami klimato kaitos projektai atsižvelgs ir į lyties aspektą. Galbūt jūs nežinote, kad per ankstesnę kadenciją aš buvau atsakingas už mokslinius tyrimus ir mokslą. E, moteris ir mokslas buvo vienas iš labai svarbių dalykų, kuriuos bandėme spręsti, bet aišku, greitai pakeisti visko neįmanoma. Jau yra labai padrasinančių poslinkių įvykę Pavyzdžiui, doktorančių moterų skaičiai e, auga greičiau negu e, vyrų, moterų mokslininkių skaičius auga beveik dvigubai greičiau negu vyrų. Ir situacija tikrai gerėja, tačiau tai nereiškia, kad turėtume nekreipti tai dėmesio ateityje. E, Moterims daug kyla problemų, kai, štu, kai jos iš studijų pereina į realų pasaulį, nes e, mokslininkėms mokama mažiau negu vyrams mokslininkams. Jos, e, su jomis sudaromos trumpalaikės sutartys, jos negali kilti karjeros laiptais pakankamai greitai ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad turėtume tas problemas nagrinėti, nes tai yra problemos esmė. Reikia taikyti holistinį požiūrį, taip pat reikėtų. E, socialinę politiką pasitelkti kaip galima plačiau. Aš pats esu e, patyręs moterų galę tarptautinėse darybose ir galiu iš savo patirties pasakyti, kad e, tai yra labai veiksminga. Galiausiai noriu pasakyti, kad vakar Danijoje lankiausi. Holsens vyko neformali taryba Ir joje kalbėjome apie du dalykus. Septintoji aplinkos saugus veiksmų programa, kurią aptarsime vėliau. Ši programa yra susijusi su uh, kitu laikotarpiu e, mūsų politikoje, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir taip pat kalbėjome apie Rio plus 20. Tai yra tarptautinės aplinkos saukos elementas ir e, lyčių pusiausvyrą moterų vaidmuo uh, buvo akcentuojami mūsų diskusijoje vakar. Svarbu e, žvelgti šios klausimus ne tik e, klimato kaitos kontekste, bet ir žaliojo augimo kontekste ir net plačiau tvaraus vystimosi kontekste. Visai teisingai, kai kurie iš jūsų apie tai kalbėjote, įtrauktis, lygybė yra būtinos sąlygos tvariam augimui vystimasis negali būti siejamas tik su ekonomikos augimu. Tvarumas taip pat negali būti siejamas tik su aplinkos apsauga. E, turime pirmiausiai galvoti apie žmonės, kaip teisės, orumą užtikrinti. Žalesis augimas turi būti traukiamojo pobūdžio, turi skatinti socialinę pažangą, padėti sumažinti skurdą ir užtikrinti didesnę, geresnę lyčių lygybę bei tvarę aplinką. E, Rio de Žainere birželį vyks konferencija ir apie tai būtent bus kalbama. Konferencija vadinsis Žalių ekonomika, naikinant skurdą. Ir klausimai paminėti šiame pranešime yra labai aktualūs ateinančiams diskusijoms. Dėkoju. Ačiū komisarui. Prieš suteikdamas žodį pranešėjai, norėčiau paskelbti, kad diskusijas apibendrinčio klausimų vicepirmininkė parlamento, kuri mane pakeis. Aš noriu pasakyti, kad tikrai galime daug ko tikėtis iš Danijos kaip pirmininkaujančios šalies, kuri e, labai daug kalba apie šį dalyką. Norėčiau padėkoti kolegiams ir kolegoms, kurie pasisakė. Mes kolektyviai dirbome, kartu dirbome ir buvo visiems tai labai gera, praturtinanti patirtis. E, mes turime mm, dirbti šiuo klausimu toliau ir visi, e, kurie teikia pasiūlymus, įnešė savo indėlį pranešimą. Aš esu tuo labai patenkinta. Mes Vilniuje 11 metais įkūrėme lyčių lygybės institutą, taigi taip pat tai pozityvus žingsnis. Ir dar norėčiau pagerbti visas moteris parlamentares ir moterų asociacijas, kurios jau seniai kovoja, kad būtų daugiau dėmesio skiriama e, išteklių saugojimui, klimato kaitos dalykams. Jau seniai moteris visame pasaulyje suprato, e, šių klausimų e, svarbą. Indijoje viena moteris. Veikia moterų judėjimas, taip pat e, Ruandoje e, veikia atitinkamas moterų judėjimas. Ir aš norėčiau pagerbti tas visas moteris. Egzistuoja judėjimas žalesis žalioji juosta, kuris skirta miškams apsaugoti. Taigi mes tikrai galime pasikliauti tomis moterimis. E, taip pat e, buvo minimas kvotų klausimas. Mes E, dažnai pasitelkėme šią priemonę, kuri nėra e, svarbi savaime, bet mes norime užtikrinti vienodas teisės sąlygas. Deja, kol kas tai yra be ne vienintinė priemonė. Jeigu nebus naudojamos kvotos, tai mums nepavyks užtikrinti e, moterų ir vyrų lygybės. Tai yra paprasčiausiai priemonė. Dar noriu pasakyti, kad Einšteinas yra pasakė, jog problemos negalima įspręsti E, taip pat galvojant, kaip kad buvo galvojama apie tai, kodėl atsirado ta problema. Ačiū. Merci beaucoup, madame la rapporteur. Ačiū, e, ponia pranešėja. Diskusija baigta. Šiuo klausimu balsavimas vyks 12 valandą. Ir dabar